Okay, we can move on. Galime pereiti prie kitos mūsų darbo tvarkės temos. Ir iš tikrųjų tęsime keitimąsi nuomonėmis su vicepirmininku Dombrovskiu ir komisijos nariu Džentiloni. Noriu padėkoti jiems už tai, kad sutiko e, dar valandai pasilikti dalyvauti ekonominėme dialoge dėl Europos semestro fiskalinių priemonių e, ir aptarti e, fiskalinės eurozonos pozicijas. Ir dabar žodis vykdomo, e, vykdoma pirm, kom, pirmininkės e, pava, komisijos pirmininkės pavaduotojai, Valčiui Dombrovskiu, e, paskui Paulo Gentilonio, o po to klausimo atsakymų raundas. Prašau, ponė Dombrovski. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai. Pratesant mūsų diskusiją apie Europos semestrą, dabar kalbėsime apie E, fiskalinės ryties sprendimus. Ankstesnė komisija patvirtino rudens fiskalinio priemonių rinkinį praėjusiu metu lapkričio 20-ąją. Jis apima opin... nuomonės dėl valstybių narių biudžeto planų projektų bei sprendimų pagal ženklaus nukritimo procedūrą e, taikytina Vengrijai ir Rumunijai. Bendrai 19 e, valst... visų 19 valstybių narių biudžeto politika siekia vykdyti e, tvirtą, sveiką fiskalinę politiką ir koordinuoti fiskalinę politiką eurozonoje. Kaip žinote, mūsų e, nuomonėms pritarė Eurogrupės nariai praėjusį mėnesį ir aš dabar esu pasirengęs tas nuomonės apsvarstyti su jumis šiandien, nes jeigu norime, kad tas darbas būtų demokratiškesnis ir veiksmingesnis praktinių lygmenių, jūsų dalyvavimas yra absoliučiai būtinas. Bendrai yra gerų žinių. Visų pirma, pirmą kartą nuo 2002 nei vienai eurozonos nariai netaikoma perteklinio deficito procedūra, bendras eurozonos narių įsiskolinimas krenta, devyniose šalise yra nominalus perteklius ir devynios turėtų tenkinti vidutinės trukmės biudžeto tikslus e, arba netgi viršyti juos bendras, bendra situacija e, tokia gera yra geros fiskalinės politikos rezultatas, kurią e, valstybės eurozonos narės taikė, e, taikė pagal formulę taisyk stogą, kol šviečia saulė. Svarbiausia tai, kad buvo pagerėjo ekonominės ir finansinės sąlygos, kurios buvo geros pastaraisiais metais. E, ir e, vyko ekonomikos ekspansija ir nuolatos e, mažėjo eurozonos palūkanų normos. Toliau yra netokių gerų žinių, kalbant apie ekonomikos tendencijas. Europa praėjusiais metais patyrė eksporto sumažėjimą ir gamybos susitraukimą. Antra, pozityvus fiskalinės situacijos vertinimas slepia valstybių narių skirtumus biudžeto kontekste ir biudžeto situacijos ir biudžeto planų kontekste. E, konstatuojame, kad devynios šalis tenkina stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, dvi iš dalies tenkina ir aštuonios susiduria su neįgyvendinimo rizika. Paulo apie tai netrukus pakalbės. Bendrai 2010 biudžeto planuose šalyse neįgyvendinimo rizika yra tuose šalyse, kurių įsiskolinimo e, lygis yra didelis ir kurios jo nemažima pakankamai sparčiai. Taigi Belgija, Ispanija ir Prancūzija e, turi labai didelį e, įsiskolinimo ir BVP santyki, kai kuriais atvejais 100 procentų. E, Italija, e, Italijoje šis santykis yra 136 procentai BVP, jos neįgyvendins skolos mažinimo kriterijų. E, šios e, keturios šalis neišnaudojo palankaus laiko, palankaus ekonominio laiko, kad sutvarkytų savo viešuosius finansus. Tai neramina, nes didelis įsiskolinimas menkina gebėjimus reaguoti į ekonomikos sukretimus ir rinkos sukretimus. Mūsų žinia valstybėms narėms yra, kad jos turi išnaudoti fiskalinių priemonių rinkinį, kad pasirenktų iššūkų kupinai ateičiai. Kaip jos tai darys, priklauso nuo kiekvienos šalies situacijos. Šalis, kurios turi e, dėlį įsiskolinimą, turėtų jį mažinti. Tos šalis, kurios turi fiskalinės erdvės, turėtų e, ją išnaudoti. Praėjusį rudenį Austrija, Belgija, Portugalija ir Ispanija pateikė biudžeto planus pagal formulė, ne, nepakeičiamos politikos formulė. Portugalijos atveju atnauj, peržiūrėtas biudžeto uh, projekto pasiūlymas buvo pat, uh, e, par, pristatytas 2019 uh, e, gruodžio 17-ąją. Mes paskelbėme savo nuomonę dėl Portugalijos plano penk, sausio 15-ąją, konstatuodami, kad Portugalija reikia imtis daugiau pastangų mažinant įsiskolinimą bendrai. Uh,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 vieš, viešųjų išlaidų augimas yra viršyje tarybos rekomendacijos, todėl komisija prognozuoja, kad iškyla stabilumo ir augimo pakto negyvendinimo rizika. Be to, praėjusi rudenį komisija pasiūlė tarybai priimti rekomendacijas dėl e, ženklaus nugatimo procedūros taikytinos Vengrijai ir Rumunijai. Šios šalis neiž, ne, nepakeitė savo biudžeto kurso. Be to, Rumunija e, viršyje 3 procentų BVP e, referendumo referencinė vertė įtvirtinta sutartyje, auga deficita, dėl to auga deficitas ir, ir aštrėja makro, makroekonomikos disbalansas. Mes atidžiai stebime situaciją. Bendrai e, situacija e, puikiai iliustruoja būtinybę išnaudoti e, tinkamą ekonominį laiką, kad būtų sukurtas fiskalinis buferis. Tos valstybės, kurios tai padarė, dabar turi tinkamą, tinkamus rodiklius, tinkamo lygmens įsiskolinimą ir gali investuoti į ateities iššūkius. Tos valstybės narės, kurios nesėmė tokių pastangų arba jos buvo per menkos, turėtų reikėtų elgtis atsargiai ir protingai, e, tuo atveju, jei e, situacija pradėtų blogėti. Ačiū ir dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū. Dabar steikšiu žodį Paulo Džentilionį. Ačiū pirmininkė. Dar savo ruoštų papildysiu keliomis pastabomis. Galiu pasakyti, kad bendras eurozonos deficitas turėtų 20 metais būti mažesnis nei 1 procentas nuo BVP nei viena eurozonos narė. E, jau ne vienos e, valstybės narės atžvilgių nėra taikomas procedūros e, susijusios su pernelik dideliu biudžeto deficitu, nepaisant to eurozonos vyriausybių skola turėtų toliau mažėti iki 85 procentų BVP 20 metais 10 eurozonos valstybių narių prognozuojama, kad e, turės skolos ir BVP santyki 20 metais, kuris sieks 60 procentų. Ir e, šiuo atžvilgiu kyla taip pat ir išorinių grėsmių, turint omenyje, kad dabartinis sustarimas dėl prekybos politikos tarp JAF ir Kinijos nepakeis bendros pasaulinės situacijos, siekiant pagerinti bendrą vaizdą fiskalinį būtina mažinti skirtumus tarp valstybių narių, ypač kalbant apie skolos apimtis ir stiprinti biudžeto drausmę, vertinant uh, bendruosius, bendrasias mm, fiskalinės pozicijas eurozonos. Galime tikėtis ekonomikos augimo bendro eurozonoje. Taip pat, kaip minėjau anksčiau, reikia mažinti skirtumus tarp valstybių narių, tačiau koordinuotai būtina atsižvelgti į kiekvienos valstybės situaciją, vengti prociklinių <clears throat> priemonių. Eurozonos valstybės narės dėl to sutarė, svarstydamas mūsų nuomonę praėjusiu metu gruodį. Dabar pakalbėsiu apie kiekvienos valstybės narės biudžeto planus. Valdės minėjo, kad turime devynės valstybės narės, kurios atitinka stabilumo augimo pakto nuostatas. Dvi iš jų tai yra Vokietija ir Niderlandai žengia pirmuosius žingsnius, e, siekdamas vykdyti dinamiškesnę ir e, ekspansionistiškesnę e, fiskalinę politiką. Tai pasitarnaus visos eurozonos ir visos ES ekonomikos augimui, todėl skatiname Vokietijos ir Niderlandų papildomas išlaidas skirtas skatinti investicijoms. Dabar noriu pakalbėti apie valstybės narės, kurios netitinka stabilumo augimo pakto reikalavimų. Valdys minėjo, kad e, ypač Belgijos, Prancūzijos, Italijos skola mums kelia susirūpinimą, nes šios valstybės nesilaiko nustatytų e, tikslų vidutinės trukmės laikotarpiu, kalbant apie biudžeto sandarį, nei reikalavimus susijusius su skolos <clears throat> mažinimu, taip pat nėra parengusios atitinkamų skolos mažinimo ir biudžeto drausmės sustiprinimo planų. Slovenija, Slovakija, Suomija ir Portugalija taip pat stovi ant uh, uh, skolos didinimo slenkščio Slovakija ir Suomija sumažino savo skolos lygį iki 60 procentų BVP, Slovenija E, e, ir Portugalija mažina savo e, skolos dalį taip pat pakankamai greitai. <clears throat> Ir nepaisant visų pastangų, komisija prie išvados, kad minėtos keturios šalis vidutinės trukmės biudžeto tikslus siekiant gali nukrypti nuo <clears throat> užduotos krypties ir Kai kuriais atvejais valstybių narių pastangos nėra atspindimos tinkamai, tarkime, skolos mažinimo srityje. Taigi e, prieš būsimas konsultacijas dėl mūsų fiskalinės sąrangos, dėl turėsime galimybę aptarti, kaip tą situaciją pagerinti. Bendrinant, uh, galima pasakyti, kad valstybės narės, kurių skolos lygis pakankamai aukštas, turėtų toliau vykdyti apdairę biudžeto politiką ir tos, kurios turi tinkamų fiskalinių galimybių, turėtų skatinti investicijas ir šios du aspektus galime tarpusiai suderinti, stiprinant mūsų fiskalinės politikos veiksmų koordinavimą. Ačiū uždėmesi ir tikiuosi tolesnio mūsų bendarbiavimo ir laukiu klausimų. Zygfried Mūresan, Europos Liaus partijos frakcijos vardu, dabar gavom dvi minutės užduoti klausimą. Ačiū ponė pirmininkė, sveiki atvykę, komisijos vicepirmininkė Dombrovskė ir komisijos nariai Džentilonį. <clears throat> Klausimas pirmasis susijęs su žalio kurso finansavimu, nes nuo finansavimo priklausys žalio kurso sėkmė, kokį fiskalinį poveikį matote valstybių narių lygmenių. Sekant užtikrinti žalio kurso finansavimą, ar egzistuoja kokios nors potencialios grėsmės valstybėms narėms e, dėl žalio kurso, kad jos nepasieks užsibrieštų fiskalinės politikos tikslų. Europos investicijų bankas e, taip pat gali dalyvauti gyvendinant teisingų permainų mechanizmą. Ar matote galimybę, kad EIB e didins savo investicijas tose šalise, kurių fiskalinė padėtis yra blogesnė ir kurios gali nerasti pakankamai lėšų iš savo biudžeto? Antras klausimas skirtas komisijos nariui Gentilonį. Jūs kalbėjote apie dviejų šešių teisės aktų rinkinių E, peržiūras, siekiant supaprastinti procedūras, tai yra sveikintinas dalykas, tačiau kalbant apie supaprastinimą, aš turiu minėję paprastesnės, aiškesnės taisyklės, kurių e, tačiau ne mažiau griežtus reikalavimus. E, kalbant apie šešių teisės aktų rinkinį, kaip jūs ketinate tai jį reformuoti, nekeliant grėsmės fiskaliniam konsolidavimui ir taip pat palengvinant investicijas į žaliasias ekologinės technologijas. Paskutinis pastebėjimas ir klausimas skirtas komisijos nariu Dombrovskijui. Jūs kalbėjote apie Rumuniją ir kalbėjote apie e, ekspansinę fiskalinę politiką ekonomikos augimo laikotarpiu. Dabar vyriausybė Rumunija keičiasi ir yra pareiškusi valią konsoliduoti biudžetą. Anksčiau buvo e, išreikštas ketinimas 40 procentų padidinti pensijas. Ar jūs neižvelgtumėte būtinybės nukelti kai kurias iš šių priemonių ir ar nemanote, kad Rumunija nepasieks užsibrėžtų fiskalinės politikos tikslų, jeigu šios priemonės būtų įgyvendintas? Ačiū, ponė Domrovskiu. Žodis ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė Mūrėsanai, sakant į klausimą dėl žaliojo kurso finansavimo. Noriu pasakyti, kad žaliojo kurso finansavimas yra glaudžiai susijęs su e, investicijų planu, tvarių investicijų planu, e, numatant skirti šio plano gyvendinimui mažiausiai trilijoną eurų. Ir e, per atmiausius dešimt metų Šios priemonės yra glaudžiai susijusios su žalio kurso įgyvendinimu, taip pat žalio, žalias kursas yra savo ruoštų glaudžiai susijęs su teisingos pertvarkos mechanizmu, kad būtų skirima finansinė parama tiems regionams, kurie labiausiai nukenties nuo permainų, tarkime, tiems regionams, kuriuose yra naudojama daug e, iškastinio kūro, akmens anglies, kokios grėsmės čia kyla, e, kalbant apie e, poveikį fiskaliniai politikai, tvaros vystimosi tikslams investijų e, programai. Galima pasitelkti šiuo atveju Europos investicijų banko e, koncesinės paskolas, e, užtikrinant ir tam tikrą valstybę narių finansinį indėlį. Priklausomai nuo to, kokios skolimosi priemonės bus pasirinktos, Jau nu, dabar stabilumo ir augimo pakte yra atitinkamas nuostatus, e, kuriamis atsižvelgiamai mano minėtas aplinkybės ir situacijas, kalbant apie e, kriterijus, tai daugiausia atsižvelgiama į darbo vietas, daug energijos išteklių suvartojančiuose sektoriuose, iškastinio kūro e, rūšių naudojimo, ar tai būtų durpės, ar nafta, ar akmens anglis. nustatant atitinkamus <clears throat> kriterijus, kurie būtų atvirkščiai, rodiklius, kurie būtų atvirkščiai proporcingi e, BVP daliai tenkančiai vienam gyventojui, kalbant apie e, fiskalinę situaciją Rumunijoje. Rumunija iš tiesų neįvykdė ar neįgyvendino e, atitinkamų tarybos sprendimų ir atrodo, kad uh, biudžeto deficitas e, viršys nustatytą BVP ribą. Kalbant apie fiskalinio pristaikymo priemonės, būtina e, vadovautis bendruoju požiūriu, mes negalime išskirti atskirų elementų, turime matyti bendrą vaizdą, tiek kalbant apie išlaidas, tiek ir apie pajamas, ypač Rumunijos atveju nes Rumunijoje e, mokesčiams, iš mokesčių surinkama BVP dalis yra viena žemiausių visų Europos Sąjungo. Pana Zentilonė gal nori pakomentuoti. Žinoma. Žalio kurso finansavimas ir investicijų, žalio kurso investicijų planas yra rimtas iššūkis. Žinome, kad ir savo vertinimuose tas, e, galime pasakyti, vertindami e, savo pasiūlymus, kad tas trilijonas eurų tikrai nepatenkins visų investicinių poreikių. Šių, šių investicijų bendrą portfelį sudarys skirtingi šaltiniai, žinoma, europiniai fondai, e, nacionalinė finansavimo dalis, nacionaliniai. E, Komerciniai bankai turėtų aktyviai dalyvauti gyvenant šį planą. Taip pat reikės e, ieškoti kitų būdų, kaip e, pritraukti privataus sektoriaus finansinius išteklius. E, ir čia reikės papildomų diskusijų, taip pat sprendimų, ne tik dėl skalinių taisyklių, dėl dviejų šešių teisės aktų rinkinių, taip pat ir dėl mokesčių valstybės paramos reikės priminėti sprendimus tam, kad investuotojai turėtų aišku vaizdą e, Žinoma, kyla tam tikro nusivylimo mūsų makroekonominiais tikslais rizika, tačiau taip pat turime nepamiršti ir tos rizikos dar didesnės, jeigu prarasime atsiveriančią, atsirandančią galimybę. Tačiau bet kokiu atveju mes turime suvokti, kad e, tai bus rimtas iššūkis ir koncentruodami savo pastangas e, į investicijas susijusias su žaliuoju kursu, negalime pamiršti savo makroekonominių tikslų E, tačiau šiomis investicijomis mes galime realiai skatinti e, ekonomikos augimą eurozonoje tiek, tiek ir visoje Europos Sąjungoje. Labai ačiū. Kitus klausimus dabar. Kitą klausimą užduos Jonas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. E, klausimą aš duosiu ispaniškai. Noriu žuoti keletą klausimų. Visų pirma, ap apie fiskalinės ryties padėtį. Kaip žinote, e, šešių dviejų rinkinių pasiūlyme e, fiskalinės drausmės sutartie e, kai, kurie iš, kai kurios iš tų nuostatos dar ne, ne, netapo ES teisino dalimi. Girdime apie tai, kad bus artimiausiais mėnesiais vyks peržiūra e, fiskalinės ateities nuostatų ir mano frakcija tikisi, kad tai bus daugiau nei vien tik tai pamastymas apie dabartinę padėtį. E, praėjusią kadenciją buvo nemažai. E, m, baltųjų knygų, e, pamastymų, dokumentų, apie kur aptarta dabartinė patytis, kur buvo konstatuota, kad reikia kai ką reformuoti. Aš mes tikimės, kad tai bus daugiau, e, ne vien tik tai pamastymai. Prieš keletą dienų buvo pristatytas teisingos pertvarkos mechanizmas ir e, pagal reglamentą, kuriuo bus kuriamas reikalingas fondas, taip pat e, numati, numatoma e, peržiūrėti nuostatas dėl valstybės pagalbos. Ir kovo mėnesį komisija e, turės pateikti naują pasiūlymą dėl E, viešojo sektoriaus e, deficito apskaičiavimo. Mes tikimės, kad komisija pateiks pasiūlymą, pagal kurį e, viešasis sektorius valstybių narių bus, tai jo deficitas, jos įskolimas bus apskaičiuojamas kitaip, kad būtų suteikta galimybė kai kuriuoms valstybėms tinkamai dalyvauti tos tame persitvarkime, nes turtingesnis valstybės turi daugiau galimybių, ypač valstybės pagalbos kontekste. Toliau ir taršos mokestis tarp valstybinių pagrindų. Ačiū toliau, ponas Dombrovskis. Well, uh, yeah. uh, uh Labai ačiū už šios klausimus. Dėl uh, fiskalinės sistemos, apie tai mes jau kalbėjome prieš tai vykusiose diskusijose ir iš tikrųjų dabar mes peržiūrime uh, šešių ir dviejų dokumentų paketus Ir vertiname, kaip veikia dabar galiojančios taisyklės ir mm, pradėsime viešas konsultacijas dėl galimai reikalingų taisyklių korekcijų. Aišku, aš noriu akcentuoti, kad bus svarbu formuoti konsensusą šiuo klausimu jeigu mes keisime fiskalinės e, taisyklės, kad e, situacija būtų geresnė nei dabar. Nei, labai svarbu, kad to būtų pasiekta, kad nebūtų įsivelta į diskusijas, kurios tęsis metų metai. Mm, labai svarbu, kad viešos konsultacijos leistų mums išryškinti, kokiu keliu reikia mums keliauti į priekį. Ir aš manau, kad Europos fiskalinės valdybos ataskaita yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Toliau dėl e, teisingos pertvarkos fondo ir požiūrio šio klausimu. Kaip aš jau sakiau, vienas iš požiūrių dėl šio fondo yra galimybė iš esmės valstybėms, kur ekonominės raidos lygis yra žemesnis, proporc panaudoti proporcingai didesnę dalį išteklių. Uh, Tai yra ne vien tik tai, kur gavybos yra labai daug pramonės sutelkta, ar, sakykime, intensyviai energiją naudojančios pramonės, bet ten, kur, sakykime, ir kitokie yra aspektai su, neigiami, su kuriais susiduria regionai, kažkonkretus ar valstybės, kad būtų galima tai atsižvelgti, skirstant šio fondo lėšas. Ačiū, Paulo. Thank you. Uh... Ačiū. Manau, kad peržiūros apriektis yra, tikslas yra ne vien tik tai aptarti, kaip šešių ir dviejų dokumentų paketų taisyklės veikia, bet taip pat ir išsiaiškinti, kokiu pokyčių gali reikėti, ar kuriuos būtų galima padaryti. Manau, kad Mums svarbu būtų identifikuoti potencialius pakeitimus diskusijų metu, nes turime įvertinti įvairias pozicijas, kurios egzistuoja, sakykime, ir parlamente, ir tarp valstybių narių, tarp skirtingų suinteresuotų šalių. Negalime iš viršaus į apačią primesti pasiūlymo, jei nenorime, kad tas pasiūlymas būtų bevertis be praktinio poveikio. Jeigu mes norime, kad realiai e, būtų pokyčiai į gerą, tai turime pasiremti bendromis diskusijomis, galvodami apie taisyklių keitimą. Antras momentas būtų korekcijos mechanizmas prie sienos dėl CO2 Jūs teiravotės dėl, tu, dėl to ir mes dabar pradedame poveikio įvertinimo studiją dabar. Yra iš išorės užsakyta studija taksud prašymu ir mm, kitą mėnesį po šio poveikio įvertinimo pradėsime viešas konsultacijas, kurios ypatingai bus skirtos atskiroms ūkio šakoms kurios dalyvautų tame Mm, korekcijos mechanizme. Tai yra tie sektoriai, kurie patektų į to korekcijos mechanizmo taikymo apriepti. Ir čia manau, kad būtų galima dabar įsivaizduoti, kad būtų galima pasiūlymą parengti per metus, galbūt kitų metų pradžiai, nes priemonė yra iš ties sudėtinga ir reikia įvertinti ir teisinius aspektus, ir visą turinį, visą sudėtingumą turėti omenyje. Uh, consider... Ačiū. Dabar turint omenyje, kiek dabar yra valandų ir kad 18.35 e, nebeturėsime vertimo. Aš labai raginu kolegas apsiriboti pusantoros minutės klausimais ir komisarų taip pat paprašysiu iki dviejų minučių kalbėti. Luis Gerikano. Um, thanks, um, uh, Mr. Ačiū, dėkoju panui Dombrovskijui ir panui Gantiloniui už, už ateimą į mūsų posėdį. jums tenkančios užduotis yra sudėtingos, nes Europos semestre bandoma pasiekti įvairių tikslų, užtikrinti viešojo sektoriaus finansų tinkamą priežiūrą, e, paremti struktūrinės reformas valstybėse, taip pat kurti užimtumą. Suprantu, kad komisijai gali kars nuo karto prireikti E, vienom šalims suteikti daugiau erdvės nei kitoms, kad e, valstybės galėtų lankščiau apskaičiuoti deficitą įgyvenant reformas. reformas. Tačiau dabar e, kai kurios valstybės davė populistinius pažadus, ieško fiskalinių taisyklių lankstumo galimybės bei vėlina reformas. Taip yra Ispanijos atveju, kur nežiūrint uh, E, makroekonominio disbalanso 14 e, procentų e, nedarbas, BVP ir įsiskolinimo santykis labai aukštas. Dabartinė vyriausybė bando pakeisti, atšaukti e, krizės laikotarpį įgydytą labai sudėtingą darbo reformą. Taigi Ispanijos atveju prognozės yra labai mm, sudėtingos, atrodo, kad ji e, netenkins kai kurių reikalavimų. E, buvo pasakyta, kad ponas Dabruskas sakė, kad Ispanijai nebus taikoma perteklinio deficito procedūra, ponas Žintilonis sakė, kad Ispanijos situacija sudėtinga. Ar gali komisija pažadėti, kad nesutiks suteiks lankstumo šalims deficito apskaičiavime e, jeigu jos nusigręš nuo reikalingų reformų ir ypač tuo atveju, jeigu šalis bandys dar atšaukti tas kelias reformas, kurios, kurios įgyvendino reikalingas. Atsakinėsiu į klausimą apie lankstumo ir reformų uh, sugretinimą, stabilumo ir augimo paktą. Yra nuostata dėl struktūrinių reformų, kuri būtent todėl ir egzistuoja ir skirta valstybėms, kurios įgyvendina struktūrinės reformas ir tai joms numatyta galimybė mm, turėti tam tikrą lankstumą e, fiskalinių projekcijų atveju ir kelios valstybės narės pasinaudojo šią struktūrinį reformų nuostatą. E, E, ir galima padaryti paprastą išvadą. Ši, ši nuostata dėl struktūrinių reformų yra skirta ne tam, kad šalis galėtų atšaukti struktūrinės reformas, bet priešingai, kaip ir nurodyta toje nuostatoje, jei reformos yra atšaukiamos, anuliuojamos, tos to lankstumo galimybės nebelieka. Taigi yra sąsajos. Toliau dėl Ispanijos fiskalinių planų. Neseniai buvau susitikęs su e, finansų ministrė Nadė Kalvino ir kalbėjau apie pasirengimą, apie 2020 biudžeto parengimą. E, darbas vyksta ir ministrė mane patikino, kad ji ketina darbę laikytis e, Europos fiskalinių taisyklių. Taigi neužbėkime dar kol kas įvykiams už akių ir palaukime naujos Ispanijos vyriausybės biudžeto projekto planą ir, ir tuo pagrindu komisija ir parengs savo vertinimą. Pona Žentilonė. Uh, yes, just, just to add. Uh... Uh, noriu tik papildyti gerą žinę apie tai, kad panašu, jog Ispanijoje dabar pradėjo dirbti vyriausybė turinti įgaliojimus e, sudaryti biudžetą. tiek Ispanijai, tiek komisijai tai yra gera žinia. Susitikdamas su Ispanijos vyriausybės atstovais iki šiol nebuvau tikras e, dėl to, kada šis biudžetas bus pristatytas. Uh, Čia esame tikri, kad dialogas tikrai bus konstruktyvus ir valdys minėjo, kad e, kalbėdamasis su ministru Kalvinio aiškiai suprato, kad Ispanija ketina laikytis mūsų bendrųjų biudžeto drausmės taisyklių, tačiau ši diskusija jau prasidės po to, kai gausime pasiūlymą dėl biudžeto projekto. Žinote, kad komisija siekia visokiojopai bendradarbiauti ir vystyti dialogą ieškant bendrų sprendimų. Ačiū. Ponas Jekeliūnas užduos kitą klausimą. Ačiū pirmininkė. Pratesant ankstesnę diskusiją, pažintilonį jūs kalbėjote apie vyksnės diskusijas dėl makroekonominio disbalanso procedūrų. Aš noriu paklausti, kaip, kokia forma jos vyks, ar konsultacijų, ar peržiūros, ypač turint omenyje, kad kai kurie skolos rodikliai e, priklauso nuo nestandartinių e, stebėsinos politikos sprendimo, tai ar bus kokie nors e, konkret, konkretus standartai nustatyti, norėčiau apie tai šiek tiek daugiau išgirsti. Uh, Kalbant apie pasirinktą procedūrą, jeigu būtų taikoma prieš 15 ar 20 metų, tai, siūstų, e, tai būtų tokiu būdu pasiūsta žinia apie aišku biudžeto disbalansą ir galbūt krizė nebūtų kilusi kai kuriuose valstybėse narse. Kalbant apie fiskalinį tvarumą susijusiu su nuoja daugiametė finansinė programa, Tai kai kuriems valstybėms narėms europinis finansavimas sumažės nuo 24-27 procentų, atsižvelgiant į demografinius permainas, kai kuriuose valstybės narėse galėtų kilti rimtų fiskalinių ir biudžeto problemų. Ar komisija prognozuoja šiek tiek toliau į ateitį ir vertina, kaip dabar e, teikiami pasiūlymai įtakos fiskalinę padėtį kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Latvijoje ir Lietuvoje. Pondomorovskis žodis. E, pirmiausiai. Ne. Dėl e, e, e, makroekonominio disbalanso procedūrų. Šiuo metu aš tikrai nemanyčiau, kad reikėtų tą procedūrą kažkaip iš esmės pertvarkyti Mm, atsižvelgiant į nestandartinę pinigų politiką, nes jūs minėjote, kad ta nestandartinė pinigų politika leidžia valstybėms narėms sumažinti įsiskolinimus, nes e, jos gauna pigesnių paskolų ir e, kai kurios valstybės narės šią priemonę naudojasi siekdamas savo skolos apimtis sumažinti. Taip pat kalbėjote apie tai, kad jeigu europinis semestras būtų prieš 15 metų patvirtintas ir būtų galima kai kuriuose valstybėse narėse identifikuoti aiškiau e, makroekonominį disbalansą ir pritaikyti tam tikras paramos priemonės, galbūt būtų e, buvę galima išvengti krizės, tai visiškai pritariu tokiam teiginiui. Ir manau, kad mes turėtume pasimokyti iš pasaulinės e, ekonomikos ir finansų krizės ir eurozonos krizės ir tokių klaidų atitinę kartoti. Šiandien mes nesvarstame būsimos daugiametės finansinės programos. Žinote, komisija savo pasiūlymą pateikė atsižvelgdama į Brexitą. Tai reiškia, kad reikės užpildyti dėl Brexito atsirasančią spragą, sumažinant sanglaudos žemės ūkio politikos finansavimą ir padidinant nacionalinių valstybių įmokas iki 1,11 procento. E, o kalbant apie tai, ar e, demografiniai pokyčiai daro įtaką mūsų sprendimams Europinės semestro kontekste, taip, ypač prognozuojant ilgalaikį e, pensijų ir sveikatos priežiūros sistemą finansavimą. Pana Gentilonė, žodis, nu, nelabai turiu kuo papildyti valdžio. Mintis, manau, kad anksčiau vykusi ir ši diskusija rodo, kad e, turėtume skirti daugiau politinių pastangų ir kapitalo diskusijoms dėl mūsų taisyklių peržiūros. Taip pat ir kalbant apie makroekonominio disbalanso procedūras ir jų peržiūrą, vertinant e, per pastaros dešimt metų vykusius procesus yra labai svarbu e, prognozuoti tam tikrus būsimus pokyčius ir atsižvelgti juos tvirtinant savo taisyklės. Akivaizdu, kad e, tam tikros taisyklės buvo taikomas tinkamai, pavyzdžiui, vertinant e, biudžeto deficito mažėjimą per pastaros metus, kitais aspektais vertinant, žinoma, turėjome mažiau galimybių pasitelkę savo taisyklės pasiekti konkrečių rezultatų, o Tai e, rodo, kad diskusijos, kurios prasidės kitą savaitę, tikrai bus labai naudingos. Nu... Nas Rinaldi, ačiū pirmininkė. Noriu pakalbėti apie fiskalinės drausmės sutartį, fiskalinio stabilumo sutartį. Norėčiau kai paaiškinimo. Žinome, kad 16 e, straipsnė, paskutinė fiskalinės drausmės sutarties straipsnėje numatyta, kad e, po įsigaliojimo 2013 sausi e, ta sutartis turėjo tapti ES sutarčių dalimi, tačiau taip nenutiko. Mes Jūs žinote, kad dvi šią sutartį pasirašytos valstybės, susitarančios valstybės taiko tą sutartį taip, tarsi tai ji būtų sutarčių dalimi. Taigi ta fiskalinės drausmės sutartis turi atitikti sutartis kuriomis, kurių pagrindų sukurta ES, bet to sutarties trečio straipsnio A punktas sako, kad valstybės narės viešasis biudžetas turi būti subalansuotas arba jame turi būti perteklius. Tačiau iškyla problema, nes dvi sutartys - Maastrichto ir Lisabonos sutartis, kuria yra paremta ES, nurodo 104 straipsnio C dalyje ir Lisabonos sutartyje 104 straipsnėje, kad 3 procentai yra ta riba, įsiskolinimo riba tai kurios nuostatos galioja, e, kieno yra viršus Masikto ir Lisabono sutarties ar fiskalinės drausmės sutarties. Kodėl šios situacijos neįsprendėte, ar numatoma peržiūra ketina apimti ir šią problemą, ponė Dombrovski? Ačiū už šiuos klausimus. E, tikrai aktualius klausimus. Visų pirma, fiskalinės drausmės sutarties perkelimas į ES teisinę sistemą vyksta. Tai numatyta toje sutartyje, būtent todėl ankstesnė ES komisija ir pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo tai numatoma perkelti fiskalinės drausmės sutarties principus į ES teisyną. Deja, e, ne, nepasiekta daug pažangos nagrinėjant šį komisijos pasiūlymą, ypač taryboje, nes taryba veikiausiai E, teikia pirmenybę tarp vyriausybiniam darbo metodui, bet komisijos pasiūlymas vis dar yra, jis galioja. Toliau. Klausimas apie dėl subalansuoto biudžeto ir 3 procentų ribos. Prieštaravimo neižvelgiu čia, nes stabilumo ir augimo paktas num, reikalauja, kad valstybių biudžetas būtų subalansuotas e, ekonominio ciklo metu ir neviršytų 3 procentų BVP eko, eko, ekonomiškai sudėtingais laikais. Tai e, svarbi stabilumo augimo pakto nuostata, kurią įgyvendiname per Europos semestro procesą. E, padėdami valstybėms narėms subalansuoti biudžetą, e, atsižvelgiant į vidutinės ir ilgos trukmės tikslus. E, interpretacijų yra įvairių, bet šalyse, šalims, kurios, kurių įsiskolinimas yra aukštas ir kur yra e, fiskalinio tvarumo problemų, vidutinės ir ilgos trukmės e, tikslas - subalansuotas biudžetas struktūriniu požiūriu ir netgi perteklius, o šalis, kurios turi erdvės manevrą, jiems įprastai keliamas tikslas, kad jų biudžetas būtų iki vieno, biudžetas būtų iki vieno procento. Ačiū, ponas Gentiloni. Ma non, non ho molto da aggiungere a quello che ha detto. Nedaug ką turiu pridurti prie to, ką jau pats pasakiau, ar valdys ką pasakė. Uh, bendrijos teisės logika, e, tarp valstybinio bendarbiavimo logika, tai tokie čia klausimai aktualūs būtų ir fiskalinio pakto e, nuostatų atspindėjimas tai, sutarčių teisėje. Čia iš tikrųjų klausimas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 Čia tikslas yra, kad mm, stabilumo ir augimo paktas veiktų efektyviau, kad būtų supaprastintas. Tai aš noriu paklausti, kaip tai atrodys praktikoje. Ar mm, jūsų siūlomi pakeitimai bus direktyvos kažkokios, dabartinės mm, teisinės bazės keitimas? Kaip tai atrodys? Uh, Taip pat dėl e, tvarkaraščio, e, kol kas nežinome iškaus tvarkaraščio, bet e, valstybės narės turės dėkti tinkamas priemonės pagal biudžeto ciklą, kuris prasideda jau balandį. Tai pirmas toks jau svarbus momentas. Antras klausimas būtų susijęs bendrai su biudžetu, su daugiametė finansinė programa žemės ūkiui ir sanglaudai numatomi apkarpimai jau buvo svarstomi pastaruoju metu ir panas Dombrovskis pasisakė to klausimu, bet taip pat kyla klausimas ir teisingos pertvarkos fondo. Ir iš tikrųjų čia kyla rimtų klausimų, sakykime, bus paimti ištekliai iš vienos šalies ir atiduoti kitai šaliai. Tai taip yra, aišku, žalesis kursas ir teisingos pertvarkos fondas. Bet jeigu visą tai daugiametės finansinės programos kontekste įvertini ir matai, kad pavyzdžiui žemės ūkis apkarpamas, anglaudos lėšas apkarpamas, tai reiškia, kad kai kurios valstybės gaus daugiau naudos nei kitos. Ačiū dabar, panas Dombrovskis. Well, uh, so, uh, first on, uh, uh... Visų pirma, dėl stabilumo ir augimo pakto. Taip, iš tikrųjų, daug kas yra pasakyta to klausimu, tai gal sutelkime dėmesį į tą momentą, kurį jūs akcentavote, tai yra supaprastinimas, geresnis efektyvumas. Mes matome, kad tikrai e, galima būtų supaprastinti stabilumo ir augimo paktą ir dėl tos priežasties mes labai rimtai analizuojame Europos fiskalinės valdybos pasiūlymus. Uh, pasiūlymus, kurie siūlytų nuo tiesiogiai stebimų, stebimų rodiklių, pavyzdžiui, struktūrinių indikatorių pereiti prie to, kas yra aišku. Uh, kas kinta retrospektyviai, sakykime, pažvelgus keliais e, metais atgal, dėl struktūrinių spragų, pavyzdžiui, kokie fiskaliniai sprendimai priimti ir vaizdas e, dažnai yra visiškai kitoks. Tai, taigi būtų labiau suteltas dėmesys į išlaidų rodiklius, siejant su įsiskolinimu, kiek skolos lygis yra aukštas valstybėje, tai yra į tiesiogiai stebimus rodiklius, galbūt būtų tikrai tas kelias į priekį. Dabar dėl teisingos pertvarkos fondo ir mm, jo vertinimo daugiamas finansinės programos kontekste. Mes jau kalbėjome apie tą sudėtingą kontekstą, kuriame mm, turėjo komisija pasiūlyti šį daugiamatės finansinės programos pasiūlymą. Ir mes sutinkame, kad teisingos pertvarkos fondas neturėtų mm, atimti pinigus iš kitų sričių, ar tai būtų žemės ūkis ar sanglauda. Ir dėl tos priežasties komisija ir siūlo 7,5 milijardo eurų teisingos pertvarkos fondo lėšų numatyti priedo prie daugiamatės finansinės programos biudžeto. Ačiū, pana Žentilionė. Eh, difficile dire all'inizio di questa discussione. Išties sudėtinga kol kas dar kažką pasakyti, nes tik pradėtos diskusijos dėl peržos, tai tai negali pasakyti, koks bus jų rezultatas. Ar e, bus e, teis teisės akto, teisėkurnis kažkoks pasiūlymas, gal bus, sakykime, kad ir toks pavyzdys paminėtinas kaip 2015 metų komunikatas dėl lankstumo priemonės, sakykime, kuris turėjo reikšmingo poveikio. Tai aš manau, kad reikėtų palūkėti kol kas diskusijų, viešų konsultacijų ir tada jau galėsime daryti išvadas. Uh, Panas Fito teiravosi, ar nevėluojame. Mūsų įsipareigojimas yra parengti peržiūrą kaip galima greičiau. Ir e, reikia turėti omenyje, kad vos prieš porą mėnesių suformuota tik ši komisija. Ir pirmininkė labai aiškiai kalbėjo savo žodėje parlamentui, kad uh, kalbant apie taisyklių peržiūrą, reikia visų pirma sutelkti dėmesį į lankstumą. Dėl stabilumo ir augimo pakto. Dabar dėl išteklių perskirstimo yra tam tikra rizika, bet mes norime jos išvengti ir manau, kad pradėjus diskusijas uh, bus galima iš tikrųjų išvengti tos rizikos. Gūja atstovas. Pusė Guzmao. Ačiū pirmininkė. Per paskutinius ketveris metus mūsų vyriausybė pasiekė geriausių rezultatų nuo įstojimo prisijungimo prie euros zonos, sumažino e, įsiskolinimą dešimčia punktų bei sumažino deficitą, bet nežiūrint visų šių pasiekimų, ji įgyvendino politiką, kuriai komisija nepritarė kiekviename žingsnyje. E, nes tai netitiko komisijos prognozių. Kiekvieną kartą e, tie komentarai buvo neaktualūs. Komisija nuolatos bandė įrašyti Portugaliją į e, sąrašą šalių, kurioms e, grėsia rizika. Biudžeto e, drausmės taisyklės yra išnaudojamos kaip galimybė e, kitaip traktuoti valstybės narės, nors jos visos e, turėtų būti lygios. Pavyzdžiui, e, tai reikėtų taikyti išimtis deficito reikalavimams, o ne taikyti savavališkai kai tas nuostatas, e, viskas, viską, kaip viską apsprendžia šalies dydis. Kaip su šalimis, kurios pažeidinėja einamosios sąskaitos pertekliaus taisyklės. Taip yra visą dešimtmetį Vokietija turėjo 7,3 procentų prekybos perteklių kiekvienais metais nuo 2010-ųjų, vidutiniškai 7,2 procentų, bet bent jau 6 procentų kiekvienais metais. Į Niderlandai E, turi panašų prekybos perteklių, kuris siekia 9 procentus. Kokių priemonių komisija rengėsi imtis, e, kai pažeidinėjami e, prekybos pertekliaus apribojimai, nes tai taip pat kenkia ES sanglaudai. Pone Dombrovski. Yes. So, uh, first, as regards uh, uh, Portugal's uh, fiscal uh, performance. Visų pirma, apie dėl Portugalijos. Uh, fiskalinių rodiklių. Kai pristatėme Europos semestro rudeninį priemonių rinkinį draugę su ponu Gentilonė, aiškiai pasakėme, kad skirtingai traktuojame valstybės atsižvelgdami į skirtingą jų situaciją ir atkreipiame dėmesį į tas šalis, kuriuose įsiskolinimas didelis ir kurios neišnaudoja tinkamų laikų jį sumažinti. Portugalija nebuvo minima tarp tų šalių, taigi mes pripažįstame, kad viešojo sektoriaus įsiskolinimas dabar yra, yra, yra mažėjimo tendencija ir biudžeto deficitas sumažintas. Ir kitais metais, kaip prognozuojama, e, bus tenkinami reikalavimai dėl pertekliaus, toliau dėl makroekonomikos disbalanso. Šalis, kuriuose yra einamosios sąskaitos perteklius, būtent todėl tokias pavyzdžiui, Vokietija ir Niderlandai, e, joms taikoma makroekonominio disbalanso išteismo procedūra. Ir taip pat darome daug, daugiau, vykdome kruopščią tų šalių fiskalinės politikos stebėseną ir nuosekliai akcentuojame toms valstybėms, kad jos turi išnaudoti fiskalinę erdvę, kad paskatintų visų pirma investicijas. Ir ypač šiais metais, kai matome, kad uh, E, fiskalinių priemonių skatinimo rinkinys, rinkiniai e, dėgiami Vokietijoje ir Niderlanduose. Manome, kad tai daroma laiku, bendrai atsižvelgiant į ekonominio ciklo e, viso ciklo procesą. Pone Džentiloni, prieš pristaigdamas žodį komisijos nariui noriu informuoti, kad nuo šiol vertėjai baigė savo darbą, todėl toliau darbas vyks anglų kalba. Prašau, pone Džentiloni. Uh, uh, yes, the